balsuoti, tuomet tarp institucinės darybos galės prasidėti. Dabar darbo atvarkės punktas e, dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo pranešėja Elizabeta Gardinį. Prašome, žodis pranešėjai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šiandien mes e, bandome parašyti labai gražų ES istorijos puslapį. Norėčiau iš karto padėkoti uh, visiems kolegoms, kurie prisidėjo prie pranešimo, visų pirma pranešėjams, šešėliniams pranešėjams ir visiems kitiems, kurie prisidėjo prie uh, Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmo sustiprinimo ir prie jo tikslų įtvirtinimo. Reikėjo nugalėti kai kurių valstybių abejonės, nes jos bejojo, kad ES per daug kišasi į valstybių reikalus. Eurobarometras beje rodo, jog mūsų piliečiai nori civilinės saugos mechanizmo ir nori, kad ES padėtų jiems spręsti problemas, kurios iškyla dėl gaivalinių nelaimių. Nacionalinės institucijos vienos negali dažnai susidoroti su tokiais e, iššūkiais. Matėme kaip e, kentėjo piliečiai ir kiek gyvybė buvo prarasta Portugalijoje ir kitose valstybėse gaivalinių e, nelaimių metu pastaraisiais metais ir matėme, jog e, trūko gebėjimo susidoroti su iškylančiomis problemomis. Mes iš, po to, kai buvo išleistas komisijos komunikatas, per šiek tiek daugiau negu metus laiko, sugebėjome parengti šį pranešimą, mums labai padėjo komisaras Tilianydės ir dabar turime rescue, reagavimo į nelaimės koordinavimo e, centrą. Tai yra e, papildomi gebėjimai palyginus su tuo, kas e, egzistavo iki tol ir e, tai leidžia dabar mums greičiau ir veiksmingiau reaguoti iškilums, iškilus nelaimėms. Europos Sąjunga dabar e, galės daug veiksmingiau kovoti su gaivalinėmis nelaimėmis arba su tokiamis nelaimėmis, kurios gali būti sukeltos dėl cheminių ar radioaktyvių medžiagų nutekėjimą, pavyzdžiui. Dėl gaisrų, pavyzdžiui, labai padidėja CO2 iš metalų ir tyrimai rodo, jog e, gaisrai yra atsakingi už maždaug apie 20 procentų CO2 išmetimo. Giuseppe Zamberleti, kuris e, yra Italijos civilinės e, saugos e, sektoriaus tėvas, turbūt labai džiaugtųsi, žinodamas, kaip dabar jo idėjos yra įgyvendinamos šioje srityje. Taip pat labai svarbu, kad Erasmuso taisyklės, Erasmus programos taisyklės būtų taikomas ir šiame sektoriuje. Taip pat mes e, užtikrinome, kad e, civilinės e, saugos sektoriuje būtų įtvirtintas pripažinimo principas. Aš manau, kad iš tikrųjų mano minėta asmenybė labai džiaugiasi dabar dėl e, to, ką mes darome šiame sektoriuje. Dėkoju. E, Dėlio komiteto vardu žodis Zovko. Dėkuoju, panė pirmininkė. Norėčiau padėkoti poniai Gardinį. Jinai puikiai padirbėjo rengdama pranešimą dėl e, civilinės saugos mechanizmo. Taip pat e, norėčiau padėkoti komisarui Stilienydės. Aš e, buvau nuomonės referente. Aš pabrėžiau būtinybę sustiprinti nacionalinio lygmens gebėjimus civilinės saugos srityje įvairių valstybių mechanizmai turi būti papildomi, papildomi europiniu lygmeniu, taip pat turi būti dedama daugiau pastangų siekiant e, užtikrinti prevencinės e, priemonės. Pastaraisiais metais įvairiose ES valstybėse buvo nemažai gaisrų. Būtina buvo imtis priemonių, siekiant užkirsti kelią tokioms e, nelaimėms. Tos valstybės, kurios negali susidoroti su iškylam, iškylančiomis problemomis, turi gauti ES finansavimą, kad galėtų veiksmingai kovoti su nelaimėmis. Tai būtų labai aktuali priemonė Kroatijai. Reskijų mechanizmas turėtų užtikrinti galimybę valstybėms narė, narėms e, kontroliuoti gebėjimų panaudojimą valstybės narės e, teritorijoje. Aš labai džiaugiuosi, kad šis mechanizmas padės pasiekti numatytus šios ryties tikslus. Dėkoju. Dabar žodis e, komisijos nariui ponui Stilienidis. Dėkoju, kad dalyvaujate mūsų posėdėje. Dėkoju, ponia pirmininkė, mėly kolegos. Aš e, norėčiau priminti, jog daug, šiek tiek e, daugiau nei prieš metus aš pa, pristačiau e, Europos parlamente komisijos pasiūlymus e, svarstamų klausimų. Dabar praėjus kiek daugiau negu vieniems metams parlamentas balsuos dėl labai ambicingos civilinės saugos sistemos ES, pačios ambicingiausios iki, iki šiol. Aš manau, kad e, tie dalykai, apie kuriuos čia kalbama, prieš keletą metų politinių požiūrių buvo neįsivaizduojami. Ir aš, e, manau, galiu kalbėti atvirai su jumis. Iš tikrųjų, buvo labai sunku įtikinti valstybės narės, kad jos sutiktų su siūlomomis priemonėmis. Tačiau galų gale mums e, pavyko tai padaryti ir mums pavyko pasiekti to labai ambicingo bendro tikslo. Šiandien aš e, labai džiaugiuosi, kad esu Europos pilietis. Visų pirma, norėčiau labai nuoširdžiai padėkoti pranešėjai Elizabetai Gardinį už jos e, lider, lyderystę. Norėčiau taip pat e, padėkoti, mėly mėlyms gerbėmiams kolegoms e, Zovkai, Fernandes ir e, visiems šešėliniams pranešėjams iš e, įvairių frakcijų. Norėčiau padėkoti Europos parlamento frakcijoms ir apskritai Europos parlamentui už šitos iniciatyvos remimą. Be jūsų politinės paramos reskijų nebūtų dar egzistavęs. Mūsų bendras tikslas yra apsaugoti piliečius, gelbėti jų gyvybės bei turtą. Ir mes turime užtikrinti, kad nelaimio atveju maksimum, ma, maksimalius gebėjimai būtų užtikrinami ir e, turime taip pat užtikrinti, kad e, valstybės narės kaip galima greičiau užbaigtų resk į e jų perinamąjį laikotarpį, kad e, iškilus gaisrams, e, kad ir šiais metais, 19 metais jau būtų galima imtis priemonių pagal šią naują e, sistemą. Aš e, norėčiau dar kartą padėkoti parlamento nariams už jų teigiamą požiūrį. Kai varinės nelaimės dabar atsitinka dažniau ir tos nelaimės būna didesnio masto, taip yra dėl klimato kaitos ir mes turime kovoti su šiuo reiškiniu. Įtvirtindami risk į e jų mes e, galėsime veiksmingiau kovoti su tomis nelaimėmis ir su klimato kaita. Šios naujos teisėkuros priemonės akcentuoja prevenciją ir iš ankstinį pasirinkimą. Europos parlamentas labai aiškiai pabrėžė, jog tai yra prioritetinis klausimas ir mes padarėme viską, kas įmanoma, kad įtvirtintume naują paramos valstybėms narėms e, sistemą ir kad galėtume vienas kitam padėti nelaimės atveju. Mes e, pradedame naują laikotarpį Europos civilinės saugos srityje. Čia kalba sukasi apie ES, kuri apsaugo mūsų piliečius. Turime tai sakyti jiems. Aš e, apibendrindamas norėčiau dar kartą pakartoti, jog e, visi turėtume didžiuotis tokiu pasiekimu. Dėkoju Jums už Jūsų pastangas, dėkoju uždėmesi. Dėkoju dabar e, ponas Fernandeš, biudžeto komiteto vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Europa sakosi sauganti piliečius. Be abejo, civilinė sauga yra svarbus dalykas ir turėtų būti mūsų prioritetas. 2017 metais Portugalijoje patyrėme didžiulę tragediją. Daugiau negu šimtas žmonių žuvo. Negalima e, sutikti su tuo, kad kada nors tokie dalykai galėtų pasikartoti. Tai yra tas mechanizmas, kuris rodo ES solidarumą e, matome iš tų situacijų, kad negalima patiems vieniems dažnu atveju susitvarkyti su mūsų ištikusią situaciją. O civilinės saugos mechanizmų stiprinimas sustiprina nacionalinį suverenumą. Negalima laikytis tokio požiūrių, kurį kartais demonstruoja valstybės narės, kad pasitelkiama e, tik prevencija. Ne, mes turime užtikrinti ir apsaugą. Ministrai, finansų ministrai nenorėjo E, imtis priemonių. Jie norėjo sutaupyti 200 milijonų eurų, bet tai yra menka suma 2019-2020 metams. Mes e, turime pabrėžti nuolatos šios dalykus. Turime prisiminti, e, kiek daug pastangų rengiant pranešimą įdėjo ponia Gardinį, kaip stengiasi ponas komisaras Stelijanidis. Būtina kad turėtume tokį mechanizmą, kuris padėtų saugoti gyvybės. Dėkoju. Ačiū. E, sako pirmininkas, nematau kolegės Mlinar. Jos turbūt salėje nėra, tad frakcijų vardu kolegoms suteiksim galimybę pasisakyti. Ponas Gambus kalbės EPP frakcijos vardu. Kviečiu visus laikytis jums skirtų pasisakymų laiko. Prašau, kolega. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Dėkoju, ponė pirmininkė. ES statyt ant solidarumo e, ir draugystės pastatų ir aš manau, kad svarbu tai prisiminti šiandien Strasbūrę. E, na ir solidarumas e, tarp europiečių remiasi ir pagrindiniu principu, tai yra pagalbas gyvalinių nelaimių atveju. Prisiminkime baisus gaisrus Galicijoje ir Portugalijoje 17 metais, tačiau turime būti sąžingi mūsų atžvilgių ir padėti, kai Europa nesugeba pirmoji padėti sureaguoti tokių katastrofų akivaizdoje. Todėl manau, kad civilinės apsaugos mechanizmas bus puikia priemonė, kuri e, dera su solidarumo korpusu pasiūlymu. Na ir manau, kad taip galėsime ir toliau, galėsime didžiuotis Europą ir taip parodysime, kad ES padeda geriau spręsti iššūkius. Todėl norėčiau padėkoti kolegijai Gardiniai, pranešėjai už sudėtą darbą, noriu pasveikinti ger, dėl gero rezultato, o taip pat ir e, noriu pasidžiaugti tuo, kad šis mechanizmas ateityje turės labai teigiami poveikį mūsų visuomenė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Demokratiški, honorevole Andrulakis, prego Nikos, 2 minutį ir 3. Ponas Androlakis, 2,5 minutės socialistų frakcijos vardu. Dėkoju. Pastaruosius dviejus metus daugeliu ES piliečių institucijos atrodo kažkas labai tolimo. Tačiau jie nori geresnės apsaugos nuo gaivalinių nelaimių. Ir tai buvo varomoji jėga e, parėmusi mūsų pastangas siūlyti šitokį mechanizmą civiliniai apsaugai nes tai yra solidarumo išraiška. Šiandien tas žmogiškumas, pagalba silpnesniam, pažeidžiamesniam e, triumfuoja. Matome, kaip Portugalija kentėjo nuo kokios tragedijos pernai ir nieks net negalėjo įsivaizduoti, kad dar prieš pradedant diskutuoti apie šią problemą e, Prie Atenų smoks kita problema, kur žuvo vėlgi šimtas žmonių, tai buvo irgi didžiulė nelaimė. Tad reikia labai rimtų atsakymų ieškoti piliečių reiškiamą susirūpinimą. Tos katastrofos e, dažnai e, ištinka tuo metu, kai e, vietos savivalda nėra pasiruošusi su jomis kovoti, o jos nutinka dažnai dėl klimato kaitos dalykų. Taigi visi turime daryti, stengtis E, žingsnius kartu, nes neišeis patiems pavieniui susitvarkyti su tomis problemomis. Turime rinkti solidarumo kelią. Tai reikš, kad subendrinsime pastangas ir tuo būdu parodysime realaus solidarumo pavyzdį tarp valstybių narių. Galime kurti tokią Europą, e, kur priemonės bus bendros, pavyzdžiui, lėktuvai skirti kovai su gaisrais – ir tai bus daug pigiau negu visiems pavieniui įsigyti tokius lėktuvus. Ir tuomet galėsime koordinavimą pasirinkę tinkamą užtikrinti, kad jokia šalis prireikus neliks be pagalbos. 75 procentus turi siekti ES finansavimas įsigyti priemonėms. Ta pagalba tokiom šalims kaip Graikija, kur ekonominė krizė labai smarkiai apribojo galimybę pasiremti nacionalinėmis priemonėmis. Ta, ta pagalba yra būtina ir tas solidarumas yra būtinas. Mes atmetėme kitą pasiūlymą, kur yra numatytos sankcijos valstybėms, kurios neįdėgė to mechanizmo. Mes priešingai norime steigti e, galimybės komisijai, kad ji pasiūlytų prevencinių priemonių galimybę tom šalims ir kad būtų įvertinta, kur reikia stiprinti nacionalinės pagalbos programas. Visi turi jaustis saugus ir turi jausti, kad ES gali jiems padėti praktiškai ir realiai tais atvejais, kai nutinka bėda. Dėkoju. EKR frakcijos vardu kalbės kolega Gerikė pusantros minutės. Ja, EKR frakcijos vardu, pana Gardinė, norėčiau e, padėkoti tiek jums, tiek ir kolegoms iš parlamento, tiek komisijai ir tarybai. Noriu pasidžiaugti, kad rengiant šį tarp institucinį susitarimą visi tampriai bendradarbiavime. RESCU leis valstybėms narėms e, teikti prašymą ypatingomis situacijomis, jeigu jų pačių pajėgumų nepakanka stiknių nelaimių atveju, kaip pavyzdžiui Prisiminkime praeitas vasaros e, gaisrus, tų pajėgumų tikrai nepakako, todėl tikėkime, kad iki kitos vasaros turėsime specialius e, gaisrininkų malūnsparnius, e, kuriuos reikalui esant, tikėkime, kad taip nereikės, bet jeigu reikės, galėsime panaudoti. Taigi šis pranešimas yra puikus bendradarbiavimo pavyzdys. Na ir iš tikrųjų civilinės saugos sėkmę sąlygoja geroji praktika ir aš manau, kad visi turime suvokti, jog atsakomybė tenka visiems. Arvoisa puhemies. Pone Jėtimaki, pusantros minutės. Dėkoju, pone pirmininkė. Norėčiau padėkoti poniai pranešėjai Gardinį už puikų darbą. Akivaizdu, jog galiausiai valstybės narės yra pačios atsakingos už civilinę saugą. Tačiau gerai, kad galima bus mobilizuoti išteklius ES lygių, nors aišku, tai yra paskutinė priemonė. Nei viena valstybė narė negali atsikratyti atsakomybės už civilinę saugą ir perkelti ją ant kitų pečių. Tai būtų neatsakinga, nes kai prasideda stichinė nelaimė, katastrofa, reikia iš karto imtis veiksmų, nepradėjus pirmą koordinuotis. Todėl uh, žmonės neturėtų laukti, kol iš kito Europos galo atvyks gaisrininkai. Ne. Pačioje valstybė narėje reikia būti pasiruošusiems. Taigi pagrindinė atsakomybė vis dėlto ir toliau teks valstybėms narėms. Be abejo, ir ES tenka tam tikras svarbus vaidmuo, paremiamasis vaidmuo. Pavyzdžiui, galbūt ES galėtų padėti koordinuojantis iš anksto, užtikrinant prevenciją, skiriant mokymus, netgi galbūt e, užtikrinant, kad turima įranga valstybės narėse bus suderinta. Tačiau nežiūrint tos nacionalinės atsakomybės, svarbus ir europinis bendradarbiavimas, nes kai prasideda gaisras miške, reikia, tiesą sakant, jau iš anksto būti tiem pasiruošusiems taikyti prevencinės priemonės. Dabar ponas Papadimolis gulė frakcijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tai yra vienas iš nedaugelio mūsų e, teigiamų veiksmų iš Europos parlamento pusės ir tai yra susiję su tuo, jog e, parlamentas darė teigiamą poveikį komisijos nariui Selydis, o taip pat e, ir su tuo, kad parlamentas ir komisija bendradarbiaudami darė spaudimą kai kurioms valstybėms narėms. Na, be abejo, prisiminkime ir tuos tragiškus atvejus, kurie išryškino e, vis šio klausimo svarbą, tai yra gaisrai Portugalijoje ir gaisrijoje, taip pat e, Italijoje vykęs žemės drebėjimai, e, potviniai, visa tai pareikalavo daug žmonių aukų. Prisiminkime ir miškų gaisrus Švedijoje. Taigi ir šiaurinės valstybės narės suvokė, kad klimato kaita uh, liečia ne vien tik tais pietinės valstybės narės ir todėl mums visiems reikalinga ES parama tokių nelaimė akivaizdoje. Manome, kad tai leidžia kurti geresnę Europą. Europos parlamento darbo dėka pavyko gerokai patobulinti šį pasiūlymą ir manau, kad jis bus plačiai palaikytas parlamente. Dabar bus pasisakoma e, frakcijų vardu, EPP e frakcijos vardu, pusantros mintis ponas Mandal. Gerbiamas ponė pirmininkė, gerbiame komisarė, gerbiami kolegos. Mano tėvinėje Austrijoje žiema parodė, jog savanoriškos gaisininkų komandos ir kitos uh, E, civilinės saugos pajėgos yra puikiai pasiruošusios tiek vietos, tiek ir regioninių lygių ir sugeba susidoroti su gyvelinėmis nelaimėmis. Taigi Europos stiprybė yra tai, kad mes nesame priklausomi nuo pagalbos iš išorės, ypač kai prasideda plataus masto gyvelinės nelaimės ir reikia um, regioninio atsako, europinio atsako, todėl labai svarbu, kad e, pateikti nauji siūlymai dėl civilinės saugos mechanizmo ir pritariu kolegoms dėl to, kad parlamento dėga šis pasiūlymas yra patoblintas, jis dabar netoks centralistiškas, netoks biurokratiškas, na ir noriu džiug, pasidžiaugti tuo, kad pirmininkaujant Austrijai viską vainikavo sėkmė, o mes dabar parlamente galėsime balsuoti dėl galutinio rezultato, nes e, pirminime komisijos um, pasiūlyme, kur buvo kalbama apie valdymo ir komandų europinį lygmenį, dabar viskas decentralizuota, na, taip pat numatyta regioninių ir vietos lygių vykdoma prevencija. Uh, Na, o taip pat tai pagerins e, gebėjimą reaguoti, nelaukiant pagalbos iš išorės. Dėkoju. Ponas Zorinio, Karlas, prašau. Kągi, žengtas dar vienas svarbus žingsnis e, siekiant sukurti Europos apsaugos planus. Taigi dabar valstybės narės galės viena kitai padėti nelaimės akivaizdoje, o taip pat ir sąjunga galės padėti, pavyzdžiui, užtikrinant koordinavimąsi. Likščiol civilinė sauga paprastai rėmėsi savanoriškų indėlių ir turime pripažinti, kad trūko ne solidarumo, o kartais paprasčiausiai lėšų išteklių. Taigi dabar numatyta, pagerinti situaciją numatytos priemonės, kurios leistų sukonkretinti solidarumą ir taip ES galės geriau padėti piliečiams. Valstybės narės sugebės geriau susidoroti su rizika, geriau panaudoti turimus išteklius ir e, tikrai nebegalima kvestinuoti rest RescueU e, vien tik dėl to, kad reikia diskutuoti dėl politinių teisinių aspektų, dėl uh, būsimos finan, daugiametės finansinės programos, bet su, su pranešė šiuo klausimu, bet to esame pateikę komisijai užklausą dėl numatytų teisėkuros pasiūlymų. Na ir tikrai dar per šią kadenciją turime patvirtinti visus šios pasiūlymus, nes katastrofos nelauks, mums reikalingas rescue. Dabar ponas Ferrero vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininko, ponė komisarė. Tikrai norisi bent bendradarbiauti katastrofo akivaizdoje. Tas bendradarbiavimas yra būtinas, ypač didžiųjų katastrofo akivaizdoje. Na ir reikia sudaryti sąlygas, koordinuoti pajėgumus, dalintis ištekliais. ES dar nepadarė visko, ką galima nuveikti šioje srityje. Prisiminkime 17 metų katastrofiškus miškų gaisrus, kurie atskleidė pastangų, bendrų pastangų stygių. Tikrai nebuvo padaryta viskas, ko reikėjo. Dabar e, neramina tai, kad ir toliau mažinamas e, bendras finansavimas, pavyzdžiui, iš sanglaudos fondo, sudėtingiau užtikrinti prevenciją. Na ir veikiausiai tos katastrofos pasitaikys vis ir vis iš naujo, reikia apsaugoti žmonės, todėl tikrai apgailestautina, kad ne kad praleista proga dėti visas manomas pastangas situacijai pagerinti. Labai svarbu, kad valdymo grandinės, komandų grandinės išliktų nacionaliniu lygiu. Iš pradžių komisijos pasiūlyme buvo numatytas supranacionalinis valdymas, na ir tai susijęs su tam tikra rizika. Džiugu, kad dabar ši įda išteisyta. Dabar pasisakymai spontaniški. Pone Kabeson, minutė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šiandieną noriu pasidžiaugti tuo, kad bus pradėtas naudoti šis mechanizmas, kuris reikš solidaresnį Europą. Na ir tikrai prisiminkime, kad gamtiniai iššūkiai, gaivinės nelaimės ir iššūkis visiems. Tačiau dar noriu sėki pabrėžti, kad būtina reformuoti Europos solidarumo fondą, kuris yra panaudojamas grevuojant tokius iššūkius. Todėl labai svarbu, kad būtų traukti aplinkosauginiai aspektai tam, kad galima būtų veiksmingai atlyginti stikinių nelaimų padarytą žalą. Na ir taip pat labai svarbu paskaičiuojant uh, Ehm, žalą padarytą regionuose ir atitinkamas kompensaciją reikėtų paskaičiuoti kiekvienam gyventojui padarytą e, žalą tam, kad solidarumo pagrindu galėtume sureaguoti socialinio ekonominio požiūrį į tokias gyvinės nelaikmes. Taigi tikrai labai svarbu užtikrinti sinergiją su uh, solidarumo fondu ir todėl reikės peržiūrėti šį mechanizmą. Sveikinu, ponė komisarė. Minuto kolega Marijas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, kad ir kaip bebūtų gaila, šiandien irgi tenka kalbėti šiuo klausimu ir stichinės nelaimės liks ES darbo tvarkėje dėl stichinių nelaimių, e, dėl klimato kaitos. E, Atikos regione patirti buvo potviniai didžiuliai, žuvo 110 žmonių. Portugalijoje siautė žudikiški gaisrai, e, daugybė žemės drebėjimo aukų Italijoje. Visą tai rodo, kad ES turi turėti tinkamą civilinės saugos mechanizmą. Tokį mechanizmą, kuris bus solidarumo principo pademonstravimas praktiškai. Manau, kad valstybės narės turi suprasti, kad jos negali primesti sankcijų toms šalims, kurios norėtų pasinaudoti tuo mechanizmu, todėl kad to mechanizmo naudojimas priklauso nuo gaivalinių nelaimių. Manau, kad reikėtų imtis dar ištingesnių priemonių ir padėti šalims, kurios nuo tokių nelaimių nukenčia. Ir dažniausiai tai yra pietų Europos šalis. Ačiū. Dėkoju. Pane Kadinbach, vieną mintį, ponė pirmininkė. Šios dienos diskusija dar sėki labai aiškiai parodė, jog e, civilinės saugos klausimas susijęs su vyriais aspektais, pavyzdžiui, su erdvių planavimu, mokymu, švietimu, prevencija visose srityse. Taigi turime būti pasirengę tokio pobūdžio gyvilinims nelaimėms. Mums reikalingas tinkamas stebėsinos mechanizmas. Na ir šiandien e, aptartas ir tikiuosi bus ateitie patvirtintas civilinės saugos mechanizmas, bus indėlis į tai, jog ateityje Mm, piliečiams galėsim pasakyti, kad katastrofė akivaizdu Europa yra solidari. Tai reiškia, kad ne pavienės valstybės narės regionai ar e, vietos lygio institucijos atsisako savo atsakomybės, tačiau blogiausiu atveju ES galės paremti finansiniais, techniniais ištekliais žiniomis tam, kad e, gyvilinės nelaimės e, ar žmogaus sukeltos nelaimės atveju kiek įmanoma būtų e, geriau sureaguoti ir taip sumažinti žalą ir žmonių kančias. ačiū gerbiamas pirmininke gerbiamas komisare iš tikrųjų klausimas yra pakankamai svarbus ir atskirais atvejais viena valstybė narė negali susidoroti su iškylančiom problemom kaip pavyzdžiui astravo atominė elektrinė. jau šiandien yra nustatyta kad statant šią elektrinę buvo pažeistos tarptautinės konvencijos ir ypatingai vietos parinkimo reiškia ta atominė elektrinė kuri yra černobylio tipo šiandien statoma nesilaikant tarptautinių standartų šalia europos sąjungos e, vos dvidešimt kilometrų nuo sienos kelia potencialiai didžiulį pavojų. noriu paklausti komisijos ar šios naujos taisyklės privers e, baltarusijos valstybę įvykdyti visus įsipareigojimus kurie privalomi įvykdyti? ir antras dalykas ar baltarusija e, bus reiškia apdraus visus kurie potencialiai galės nukentėti arba nukentės e, nuo šios sakykime atominės elektrinės. signor presidente dopo lunghi negoziati giunge finalmente al voto. Dabar galų galia balsuojame dėl civilinės saugos mechanizmo sustiprinimo. 2017 ir 2018 metais matėme, kiek buvo gaivalinių nelaimių gaisrų. Europos civilinės e, saugos mechanizmas yra savanoriškumo principų grindžiamas e, mechanizmas, kuriame dalyvauja valstybės e, narės. Šios naujos teisėkuros priemonės leis užtikrinti didesnį veiksmingumą gaivalinių nelaimių atveju civilinės saugos e, e, srityje. Parlamentas taip pat e, pareikalavo RESC EU fondo ir daugiau išteklių tos valstybės, kurios susidurs su nelaimėmis, galės pasinaudoti didesniais gebėjimais ir ištekliais. Aš labai džiaugiuosi tuo ir labai dėkoju pranešėjai už puikiai atliktą darbą. Dabar žodis komisijos narius Ilienydis, o paskui pranešėjai Gardinį. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Prieš dviejus metus mes pradėjome šią iniciatyvą. Atvirai kalbant, daugelis valstybių narių nebuvo labai entuziastingai nusiteikusios kurti šią sistemą ir ją gyvendinti. Bet mes matome, kad turėti didesnius gebėjimus yra labai svarbus dalykas. Mes manome, kad e, turėti reikiamas taisyklės irgi yra svarbu. Tuo būdu mes galėsime tinkamiau uh, valdyti stichinės nelaimės ir jų padarinius. Tačiau man ir jums turbūt svarbiausia yra tai, ko pasiekėme įkūrę tą reskijų. Mes Sustiprinome ES solidarumą. Mes jį padarėme efektyvesniu. Mes Europos e, solidarumą padarėme labiau apčiuopiamų ir suvokiamų žmonėms. Man atrodo, tai yra svarbiausia. Da, ypatingai dabar, kai turime bendrą europinį projektą, kuris nėra suprantamas daugeliu žmonių, jis kvestionuojamas. Ir matome, kad artėja Europos parlamento rinkimai. Turime aiškiai parodyti, kad įgyvendiname savo pažadą kurti saugančią ir gyvybės išgelbstinčią Europą. Dėkoju už atliktą darbą ir džiaugiuosi šią iniciatyvą. Ir turiu patarimą. Įgyjau daug patirties e, įgyvendintas bendras pastangas. Mes žengėme tik vieną didelį žingsnį, bet turime dirbti toliau, kad pagerintume ES civilinės saugos mechanizmą kitose srityse, ypač medicinos srityje. Ir tai bus kitas didžiulis žingsnis. Dėkoju. Dėkoju komisijos nariui, dabar žodis pranešėjai. Dėkoju. Aš e, labai atidžiai ir su dideliu mano, malonumu klausiausi kolegų pasisakymų. Galiu e, pasakyti, jog e, bendradarbiavimas tarp parlamento narių ir tarp įvairių frakcijų buvo iš tikrųjų e, puikus. Mes iš tikrųjų pažengėme pakankamai toli, palyginus su prieš tai buvusią parlamento kadenciją, ypač prevencijos srityje. Dabar e, prevencijos nuostatos yra įtrauktos į šį pasiūlymą ir dėl to esu labai optimistiškai nusiteikusi. Komisijos narys priminė, jog ne visos valstybės narės labai entuziastingai žiūri į šios pasiūlymus, tačiau e, vis dėlto tai, kas daroma, yra svarbu. Aišku, kai kurios valstybės ne, tarsi ir nedrįsta pripažinti, kad joms reikia pagalbos, bet turime šiame kontekste prisiminti Fukushimos e, katastrofą. Ten taip pat buvo tam, tam tikro nepasirengimo, tam tikro nagastavimo, baimės. To neturi būti ES. ES turi galvoti apie apsaugos mechanizmą, apie veiksmingą apsaugą ir galų gale dabar turime tokią priemonę, kuri užtikrina galimybę Europai uh, padidinti saugumą. Bus pereinamasis laikotarpis trumpas ir e, po jo mes iš tikrųjų galėsime geriau atremti iškylančius e, iššūkius, nes e, pastaruoju metu matėme, jog gaivalinės nelaimės ir ypač gaisrai, kad ir praeitą vasarą pareikalauja dar daug gyvybių. Norėčiau padėkoti visiems uh, kolegoms, priminiau poną Zamberletį šiandien iš ryto. Šimtai tūkstančių žmonių ES dirba civilinės saugos e, sektoriuje, e, gaisrininkai dirba taip pat e, šioje srityje, labai daug savanoriškai dirbančių darbuotojų. Jų darbas labai svarbus mūsų saugumui, civilinės saugos sektoriaus darbas yra labai įvairialypis ir aš manau, kad tai, ką mes padarėme, yra labai svarbus žingsnis solidarios Europos link, saugančios mūsų piliečius Europos link. Dar kartą ačiū visiems ir ko geriausios kloties. Dėkoju poniai Gardinį, diskusija šituo klausimu yra baigta. Dėkoju visiems kolegams, kurie dirbo šituo klausimu, taip pat dėkoju pranešėjai dabar pagal darbo tvarkę. Kitas klausimas. Gutelant pranešimas, tausus pesticidų naudojimas. Ponas Gutelant nėra dabar. E, tačiau e, vietoj jos pasisakys e, ponia Dali.